Ačiū, pana Higgins, tai atsispindės protokole. Ar dar dėl darbo tvarkos, prašom? E, senhor Presidente, a mesma coisa também gostaria de declarar que na moção da Rússia. E, Pirmininkė, e, mes taip pat norėtume pasakyti, kad balsavome už pasiūlymą dėl rezoliucijos